Bonjour tout le monde. Nous allons commencer notre réunion par l'adoption de l'ordre du jour. Labadiena visiems, pradėsime posėdį nuo darbo atverkės tvirtinimo, ar būtų kokių pasiūlymų ar komentarų dėl pasiūlytos darbo atverkės. Taigi, jį priimama. Antras darbo atverkės punktas yra ankstesnių posėdžių protokolų tvirtinimas, tai yra 2011 m. kovo 22 ir balandžio 5 dienos e, protokolai, kuriuos jūs esate gavę. Jeigu turite kokių nors pastabų, e, e, jas reikia pateikti dėl šių protokolų iki mūsų posėdžio pabaigos šiandien. Kitaip tie protokolai bus laikomi patvirtintais. Negavome jokių klausimų, kuriuos reikėtų pateikti komisijai šios e, dienos posėdžio klausimais. Ne, toliau dėl pirmininkės pranešimų. Pranešimų neturiu. Toliau komisijos komunikatai. Ar yra kokių nors naujų žinių? Prašom jums žodis. Ačiū pirmininkė, laba diena. Galbūt dėl atostogų, bet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 Pirmininkė atsiprašo užtrukdžius ir kalbėsi kitą mikrofoną. Daliau pagal darbo atverkė šios dienos yra trilogos, trilogo dėl 2012 metų biudžeto projekto mandatas. Mūsų komitetas rengia nuomonę e, biudžeto komitetui dėl 2012 metų biudžeto projekto trilogo mandato. Mūsų pranešėjas yra ponas Görens. Jam ir suteiksiu iš karto žodį. Donc, Monsieur Görens, vous avez la parole pour Prašom, ponė Görins, jums žodis dėl e, jūsų rengiamos nuomonės, dėl būsimo trilogo. Euh, euh, Gal galėtumėt visų pirma aptarti kitą klausimą, o man e, duoti penkias minutės pasirenkti. Euh, Problema, kad ir dėl kito darbo tvarkės punkto irgi jūs turėtumėte šnekėti Bet jeigu jūs norite, mes galim pirmą kalbėti apie uh, biudžeto rėmimo ateitį į kitą punktą. Taigi, jei visi sutinkate, tada pereikime prie dar kito punkto, tai yra aštunto, tai yra keitimasis nuomonėmis su uh, ponu uh, Goru. Bet apie valandą, ponė Giorens, mes dabar diskutuosime šį klausimą, taigi jūs turite maždaug valandą pasiruošti. Kaip jūs visi žinote, ketvirtoji jungtinių tautų konferencija dėl mažiau išsivyšusių valstybių įvyks 2011 m. gegužės 9-13 dienomis Stambule. Šios konferencijos tikslas yra įvertinti e, metinį veiksmų planą mažiau išsivyščiams valstybėms remti, kuris buvo priimtas 2001 metams, metais Briuselį ir patvirtinti naujas priemonės bei strategijas, kurios būtų skirtos uh, užtikrinti mažiau išsivyšusių valstybių tvarų vystimasi per artim, kitą artimiausią dešimtmetį. Kovo trečią dieną keičiantis nuomonėmis su, su ponu Diara, Junktinių tautų generalinio sekretorijos pavaduotojas, specialus patarėjas Afrikos klausimais ir aukštasis įgaliotinis mažiau įsivyšusių valstybių klausimais, bendraudamas su mumis pabrėžia, kaip svarbu yra įtraukti parlamentus rengiantis Stambulo konferencijai, ypač peržiūrint veik, Briuselio veiksmų programą ir išryškinant prioritetus pagal kuriuos reikėtų remti mažiau ištrišusių valstybių vystimasi. Taigi labai svarbu šiame procese dalyvauti ir todėl aš labai džiugiai sveikinu poną Šarl Gor, kuris yra Afrikos skyriaus politikos analizės ir tyrimų skyriaus vadovas, užsimantis būtent mažiau išsivyšusiomis valstybėmis ir konkrečiai jų programų klausimais. Mano Charles Gore vadovauja šiai analizai ir ataskaitų rengimui e, jau e, gerą dešimtmetį. Tai Aš iš karto suteiksiu jam žodį, kad jis galėtų pakalbėti apie mažiau įsivyšusias valstybės, kadangi tai yra valstybės, kuriuoms yra reikalingas ypatingas tarptautinės bendruomenės dėmesys. Ir ponė Gor, aš jums dabar suteiksiu žodį gerom 20 minučių. Um, much, Chair, and... Labai ačiū ponė pirmininkė ir dėkoju už. Uh kad tai, kad taip gražiai pakalbėjote apie mūsų darbą šioje srityje. Man šiandien didelė garbė būti šiame posėdėje ir aš pagalvoju, kad pirmiausia reikėtų jums e, pristatyti pagrindinius e, mūsų paskutinės ataskaitos elementus. Toje ataskaitoje buvo kalbama apie įėjimą link naujos tarptautinės sąrangos padedant mažiausiai išsivyšusiam šalims. Savo pranešime kalbėsiu apie tris pagrindinius klausimus. Vienas jų, kaip e, mažiausiai išsivyščiusios šalis e, pasirodė e, per pastarąjį dešimtmetį nuo 2000 iki 2010 metų. Antrasis klausimas, kaip e, funkcionuoja pasaulinė partnerystė vystimosi labui. Ir trečias klausimas, ką būtų galima padaryti, stengiantis pagerinti pasaulinę partnerystę vystimosi labai. Jei pažvelgtume į tai, kaip mažiausiai išsivyščiusios šalis uh, e, vystėsi per pasarąjį dešimtmetį, tai suprastume, kad jos taip pat išgyveno tą pakilimo ir staigaus nusmukimo laikotarpį. Iki 2008 metų finansinės krizės tos valstybės klestėjo, jų bendro vidaus produkto augimo tempai buvo didesni negu kitų besivystančių šalių ir net išsivyščiusių šalių. E, BVP augimo tempas iš esmės tenkino Bruselio veiksmų programos tikslus. Manau, kad tai buvo ženklus pasiekimas. Skaičiai buvo didesni negu pastarojo amžiaus paskutinį dešimtmetį ir žymiai didesni negu e, devintojo dešimtmečio skaičiai. Tiesą sakant, nuosmukio laikotarpiu uh, E, mažiausiai išsivyščios šalis taip pat buvo pakankamai atsparios, tačiau mūsų nuomonė tas atsparumas yra apgaulingas, kadangi didelė dalimi jisai atspindėjo e, vartojimo prekių kainų e, pakilimą. Ir aš e, svarbiausia norėčiau pabrėžti, kad klėstėjimas nebuvo toks pozityvus, kaip jis atrodė. Nepaisant labai didelių augimo e, tempų, Mažiausiai išsivyščiusios šalis vis dar labai skiriasi nuo kitų besivystančių šalių, nes jų gamybos gebėjimai, gamybos potencialas auga labai lietai, o skurdo mažinimo tempai ir tūkstantmečio plėtros tikslų pasiekimo e, rezultatai yra labai lietai pasiekiami. Aš noriu čia pasakyti, kad mes kalbame apie milžinišką uh, E, tarsi augimą, pakilimą, bet labai lėtą skurdo mažėjimą. Todėl kyla klausimas, kodėl taip reikalai klostosi. Pažvelgime į vieną pusę, po to pažvelgsime į kitą pusę. Taigi, ką dabar matome? Matome, kad labai silpnai e, didėja gamybos gebėjimai, e, gamybos potencialas tose šalise. Žemės ūkio produktivumas auga nepaprastai lietai. valstybėms iškyla daug sunkumų, kuriant e, gamybos e, e, sferas už žemės ūkio sritų, sričių. E, vartojimo prekių kainų pakilimas e, kelia nemažą susirūpinimą. E, Be to augo maisto produktų importas ir 2000 metais jis pasiekė 7,8 milijardo, tuo tarpu 2008 metais jis e, siekė e, dar didesnius skaičius 24 beveik milijardus. Jeigu pereitume prie kitos skaidrės ir pažvelgtume į skurdo statistiką, tai pamatytume, kad tose šalyse masiniškai skurdas paplitęs. 53 e, procentai gyventojų uždirba mažiau negu dolerį per dieną tai yra 421 e, milijonas žmonių. Mes manome, kad tai sudaro maždaug trečdalį e, visų pasaulio skurdžiausių gyventojų. E, tūkstantmečio plėtros tikslų pasiekiama taip pat labai neženkliai. Dabar pereinu prie kitų, kitos skaidrės, kurioje matome, kaip reikalai klostosi siekiant TVT e, tikslų. Čia svarbu pažymėti, kad 1994 metais įvyko persilaužimas. E, noriu pasakyti, kad iki tos datos skurdo atvejų skaičius didėjo ir anot mūsų skaičių 1994 metais jis pasiekė 60 procentų, o po to jis pradėjo lengvai mažėti ir tas mažėjimas įgavo tam tikrą tempą 2000 metais. Taigi tai yra irgi pozityvus reiškinys. Skurdo atvejų skaičius mažėja, skurstančių žmonių skaičius mažėja, bet tai vyk kur kas lėčiau negu TVT tikslų siekimas. E, kalbant apie gyventojų augimo tempus, e, turėtume nepamiršti, kad e, mažiausiai išsivyščiose šalyse skurdžiausių uh, šiai kategorijai priklauso nepaprastai didelis skaičius žmonių. Mūsų skaičiavimais e, mažiau negu vieną dolerį mažiausiai išsivyščiose šalise e, e, yra, tokių žmonių yra du kartus daugiau dabar, negu kad buvo 1980-aisiais. Jeigu pažvelgtume į kitas dvi skaidrės, tai pamatytume, kokios pažangos yra pasiekta įgyvendant TVT ir dauguma mažiausiai išsivyščiusių šalių E, nesugebės pasiekti tų tikslų. Kyla klausimas, e, kas slepiasi po šią e, struktūrą. Labai greitas augimas, bet prastas skurdo mažėjimo tempas. Aš jums dabar svarbiausia noriu pasakyti štai ką. Tai, ką matote šioje skaidrėje. Šioje skaidrėje atspindėta mūsų nuomonė, kad pagrindinis vystimosi tiksl, e, iššūkis toms šalims yra sukurti produktyves darbo vietas ir pragyvenimo galimybės greitai didėjančiai darbo jėgai. Skurdas nesumažės, jeigu nebus sukurta produktyvi darbo jėga, produktyvios darbo vietos. Kyla klausimas, koks yra to iššūkio mastas. Ir šioje skaidrėje matome du pavyzdžius - Malis ir Madagaskaras Iš esmės, šie skaičiai parodo, kaip greitai auga darbo jėga. Paprasčiausi demografiniai pokyčiai. Kiek e, žmonių priklauso amžiaus grupiai nuo 15 iki 65 metų ir kaip tas skaičius didėja kiekvienais metais. Taigi 2005 metais tokių žmonių Malyje buvo 171 1800 naujų žmonių, naujų E, dalyvių darbo rinkoje skaičius tiek išaugo. Tie, tas skaičius išauks kiekvienais, auks kiekvienais metais ir manome, kad 2045 metais bus pasiektas pikas, kai e, į darbo rinką ateis 447 800 naujų darbuotojų. Taigi, jeigu norim sukurti uh, E, skurdą Malyje reikia sukurti daugybę naujų produktyvių darbo e, vietų skaičių. Ir tas poreikis didėja kiekvienais metais dėl demografinės kaitos. Ir 2005 e, metais bus pasiektas pikas Malyje, o 2035 Madagaskare. Tai yra labai rimtas iššūkis. E, jeigu pažvelgtume į kitą skaidrę, tai pamatytume kokie iššūkiai kyla ekonomikos augimui. Į darbo jėgos, į dar dirbančių gyventojų ratą e, nuo 90 iki 2005 metų e, pateko 7 milijonai naujų darbuotojų. Taigi, ką tai reiškia? Dėl to tarsi turėtų mažėti skurdas, bet iš tiesų matome, kad didėja uh, išvykstamoji migracija, emigracija. Jeigu pažvelgtumėte kitus skaičius, tai pamatytumėt, kad tai yra labai rimtas sudėtingas iššūkis. Toliau šioje skaidrėje matote dar daugiau informacijos apie šį iššūkį. Tai e, yra e, reikalingiausi faktai šiam dešimtmečiui. Jeigu dabar būtų 1980 metais, tai mes e, matytume, kad didžioji dalis naujos darbo jėgos E, yra reikalinga žemės ūkiui. Tie žmonės yra įdarbinami žemės ūkio sektoriuje. Taip atsitiko todėl, kad išsiplėtė dirbamo žemės plotai, buvo pradėta naudoti nauja žemė, e, žemės ūkio paskirčiai. O dabar matome, kad darbo jėgos e, poreikis vis labiau mažėja žemės ūkija. Taip atsitiko todėl, kad kaimo gyventojų skaičius tiesiog išaugo ir dabar jau yra pasiektos ribos e, dirbamai žemiai išnaudoti. Ir dabar tiek, tie gyventojai nebeturi reikalingų resursų, kad išgyventų. Taigi matome, kad vyksta tam tikras perėjimas iš vienos ryties į kitą. Žemės ūkis vis dar tebėra labai didelis pragyvenimo šaltinis tose šalise, tačiau vis daugiau į darbo rinką ateinančių e, žmonių ieško darbo už žemės ūkio ribų nes žemės ūkio veikla labai lietai mažėja, dažniausiai e, be šysių šalise, bet e, sukurti ten produktyvių darbo vietų yra sunku. Ypač, kai kalbame apie e, sritis esančias už žemės ūkio ribų, tai būtų pramonė, paslaugos ar panašiai. Matome, kaip dabar keičiasi e, skurdo e, tendencijos miestuose atsiranda vis daugiau skurdžių žmonių. Greta to iškyla nauji e, sunkumai darbo jėgai. Štai čia matome tam tikrą karikatūrą, kuri rodo, kokia dabar yra būklė pasaulyje. Klimato kaita tose šalise jau tapo realiai apčiuopiama e, rebliai apčiuopiamų pavojumi. Tačiau tuo pat metu kyla e, vartojimo prekių kainos ir Dėl e, finansų sektoriaus plėtimosi e, rinkos yra mažiau stabilios. Taigi, užimtumo problema, klimato kaita, iš esmės mažiausiai išvyščios šalis atvėrė savo ekonomikas ir bando konkuruoti naujoje pasaulio ekonomikoje ir galiausiai yra reikalingas iššūkis valdymui. Tai yra vienas rimčiausių iššūkių, bet aš čia jau pabrėžiau žodį būtinai. Sakau, kad reikia būtinai E, atremti didelį iššūkį valdymui, vyriausybėms. Tai yra susiję paprasčiausiai su finansinių resursų stoka. Mažiausiai išsivyščiusios šalis, kaip aš rašau šioje skaidrėje, e, vidutiniškai e, turi 1,59 dolerių BVP vienam gyventojui. Per dieną E, viena šeima suvartoja dolerį 14 centų. Vadinasi, tos šalis vidutiniškai turi 45 centus vienam žmogui vienai dienai, kurie gali būti investuojami į valstybės paslaugas, į vyriausybių funkcionavimą. 45 centai per dieną. Taigi 20 centų iš tiesų e, vienam žmogui per dieną yra ten, atitenka vyriausybių veiklai finansuoti. Problema yra ta, kad besivystančiose šalyse tas skaičius siekia 20 dolerių vienam žmogui vienai dienai. Taigi tose valstybėse jų vyriausybės turi išgyventi gaudamas 20 centų iš vieno žmogaus kasdieną. Taigi, 45 centai vienam žmogui per dieną e, gali būti skirti valstybinėms ir privačioms investicijoms. Tada kyla klausimas, kaip tos vyriausybės apskritai gali egzistuoti. Prieš keletą savaičių aš buvau Nepale E, kolega mano ką tik e, grįžo iš Nepalo, kur dirbo kaip e, vienas iš sekretorių. Jis uždirbo 300 dolerių per mėnesį. Dirbdamas ministerijos sekretoriumi, jis uždirbo 300 dolerių per mėnesį. Taigi taip tos vyriausybės turi egzistuoti. Tokie iššūkiai. Užimtumo iššūkis, valdymo vyriausybės iššūkis. Dabar pažiūrėkime, kaip funkcionuoja viešosios ir privačios partnerystės. Čia aš norėjau pasakyti jums, kad yra pasiekta pažangos. Bruselio veiksmų programa, dėl kurios buvo sutarta būtent šiame pastate prieš dešimt metų, buvo žymiai efektyvesnė negu pirmosios dvi veiksmų programos. Ir aš tą noriu pasakyti, ji buvo kur kas efektyvesnė. E, pirmoji jungtinių tautų pagalbas mažiausiai išsiusiam šalims programa buvo šiek tiek ideologizuota. E, tai buvo susiję su e, pagalba besivystančiam šalims, kurią organizuoja valstybės. Taigi, iš esmės, tai buvo pasenusi metodika ir niekiek nebereikalinga. Mažiausiai iš viso šalis įsipareigojo pradėti ūkio liberalizavimą, tačiau veiksmų programa buvo įgyvendama asimetriškai. Ta prasme, kad e, besivystančių šalių realioji e, finansinė parama sumažėjo nepaprastai smarkiai. Reali pagalba e, sumažėjo ir skolos mastai taip pat menkai te pamažėjo. Bruselio programos E, didžiausias pranašumas buvo tas, kad buvo sukurta efektyvesnė partnerystė. Bet kai peržiūrėjome konkrečias priemonės, kurios buvo sukurtos e, būtent mažiausiai išsivyščiam šalims, paaiškėjo, kad e, Tos priemonės yra labiau simbolinės negu efektyvios. Pažvelkime į kitą skaidrę. Briuselio veiksmų programa. Ten yra numatyta 156 veiksmai e, skirti mažiausiai išvystyčiam šalims. 178 veiksmus numato išsivyščiusios partnerės. Mes e, turime prisiminti konkrečias aštuonias priemonės, pavyzdžiui, ypatingos nuolaidos mažiausiai išvyšiam šalims patenkant į PPO sistemą arba preferencinės patekimo į prekių rinkas sąlygos, e, tokios kaip viskas išskyrus ginklai programų, programose numatytos sąlygos ir galėtume išvardinti visą eilę dar kitų programų. E, vertinimai būdavo pateikiami uh, visą laiką vienodi. Sakoma, kad nauda besivysančiam šalims buvo labai ribota, iš esmės dėl projektavimo problemų, iš esmės dėl įgyvendinimo problemų. Ir e, kai tik buvo pradėta kalbėti apie pinigus, paaiškėjo, kad labai nedaug ko jais buvo padaryta. Aš nesileisiu smulkmenas. Manau, kad mes galėtume praleisti keletą skaidrių dabar Be to, mes manome, taip, čia prašyčiau sustoti, sako kalbėtojas. Taip pat mes manome, kad specialiusios priemonės besivyšančiom šalims pasiteisino, kai jos buvo įgyvendamas pagal platesnį pagalbas besivyšančiom šalims e, mechanizmą. Pavyzdžiui, e, darbo tvarkė veiksmui arba HIPIC programa. Be to, E, vėliau išaiškėjo, kad tas pasaulinis ekonominis mechanizmas turėjo savų minusų, kurie niekiek nepadėjo besivysančiam šalims. To pagrindinis elementas buvo susijęs su e, tarptautinės e, vartojimo prekių e, sistemos stoka, o vartojimo prekių sistema yra labai svarbi. Be to mes e, turim suprasti, kad e, dabartinėje partnerystėje svarbiausia išvada yra ta, kad e, reikalai klostosi šiek tiek geriau. Tačiau dabartinės e, priemonės skirtos specialiai mažiausiai išsivyščiam šalims buvo labiau simbolinės negu praktiškos. Be to, jas užgožė pasauliniai ekonomikos mechanizmai, kurie iš esmės nėra tinkami jiems. O dabar pereikim prie trečiojo klausimo, kuris, mano nuomonė, yra pats svarbiausias mums visiems. Tai yra kaip pagerinti tarptautinę paramą per artimiausią dešimtmetį. Ką būtų galima padaryti, gerinant tarptautinę partnerystę. Manau, kad tai dabar yra svarbiausias klausimas. Čia yra įvairių požiūrių tuo klausimu. Bet mūsų požiūris yra toks, kad reikia pakeisti paradigmą. Reikia naujo požiūrio. Galbūt tai skamba labai sudėtingai, bet tai galima labai paprastai suformuluoti. Reikia žiūrėti, koks yra dar nerealizuotas tų valstybių potencialas, o ne šiaip tik tai vertinti jų humanitarnės pagalbos poreikį. Visi tie naujai ateinantis į darbo rinką žmonės yra didžiulis kūrybinis potencialas, taigi e, svarbiausia yra, kaip tą potencialą realizuoti, kaip potencialią demografinę naštą paversti tuo, kas būtų iš esmės naudinga šio mažiausiai išsivyščiusioms valstybėms. Vėlgi, mūsų požiūris yra toks, kad reikia esminio lūžio, kad būtų suteltas dėmesys į gamybinius pajėgumus. Ir čia reikia galvoti ne vien tik tai apie pagalbos orientacijos pakeitimą, mums reikia iš, be, pakeisti visą bendrąjį požiūrį, e, tai yra apimti ir technologijas, ir investicijas. Tas po, požiūrio pasikeitimas turi e, būti sąlygotas to, kad mažiausiai besivystančios valstybės turi būti visako centre. E, kad reikia galvoti visų pirma apie jų vystimosi būklės pagerinimą. Ir teikiant pagalbą reikia labiau derinti e, jiems skirtą politiką tiek ir ekonomikos režimo prasme, tiek pagalbos toms mažiausiai išsivyšusioms valstybėms prasme. Reikia pagerinti taip pat ir e, vystimosi bendradarbiavimą pietus pietus, kaip, kad tai turėtų tapti papildomų elementų bendradarbiavimui šiaurė pietus, kad nebūtų tokių tramdomųjų marškinių. Ir tai reikia suformuluoti, reikia iškristalizuoti naują tarptautinę vystimosi architektūrą mažiausiai išsivyšintams valstybėms remiantis tam tikrais pagrindiniais principais, kuriuos štai čia išdėliojau. Taip pat ir a, galvojant apie pagrindinius e, ramščius, kurie, kuriais būtų paremta ta pagalba, tai yra finansai, priekyba, žaliavinės prekės, technologijos, klima, prisitaikymas prie klimato kaitos ir padarinių ša, e, švelnimas. Reikia žiūrėti, kokie būtų pagrindiniai iššūkiai, uždaviniai ir kokius rezultatus būtų galima užsitikrinti kiekvienoje iš tų sričių. Ir dabar norėčiau visų pirma pažvelgti į smulkos rytinio verslo sritį Svarbiausia yra galvoti, kaip pagalba yra naudojama. Daug pagalbos šiuo metu nukeliauja į socialinį sektorių. Taigi ji nepasiekia gamybinių sektorių, pasitraukia nuo jų. Tai, o mums reikia galvoti, kaip paskatinti produktivumą, kad būtų galima sudaryti sąlygas didesniam užimtumui. Uh, Visų pirma, reikia galvoti apie pagalbos infrastruktūrą. Šių valstybių elektrifikavimo lygis yra labai labai menkas. Aš manau, kad iš tikrųjų būtų galima galvoti ir apie tradicinius pagalbos būdus, bet taip pat galvoti ir apie novatoriškus pagalbos teikimo būdus, kurie galėtų paremti uh, novatoriškus darbo metodus, galėtų jos plėsti smulkiame vidutinėme versle. Štai pavyzdžiui, kalbėčiau apie mikrokreditus, kalbėčiau apie formales įmonės būdus užtikrinti, kad pinigai pasiektų mažas ir vidutinės įmonės, kurios taptų šio uh, darbo vietų kūrimo proceso lyderėmis greta žemės ūkio sektoriaus. Be abejo, reikia galvoti ir apie produktivumo didinimą žemės ūkiją. Čia ypatingai reikia galvoti apie mokslo tyrimus ir technologijų plėtrą. Ypač akcentuoju šį ramstį, kadangi žinau, kad jis jums yra labai svarbus. Yra visa eilė priemonių, kurios, kurias galima būtų štai apibendrinti poroje puslapį ir tai būtų tokie dalykai kaip ankstyvas derlius pagal dohos darbo tvarkę įvairios priemonės pagerinti prieigą prie išteklių, užtikrinti geres, geresnės galimybės mažiausiai įsivysinčioms valstybėms eksportuoti žaliavinės priekes, padėti joms prisitaikyti prie klimato kaitos. Dabar gal galėtume pereiti prie prieš paskutinės skaidrės. Štai tai ataskaitos viršelis. Tai Haičio menininko paveikslas, kurį mes panaudojome e, ant ataskaitos tam, kad parodytumėm, kokios yra pažeidžiamas mažiausiai išsivyčiusios valstybės, bet taip pat ir kad pabrėžtumėm, jog galvojame, jog tarptautinė finansinė ekonominė krizė gali, gali būti laikoma katastrofa e, toms valstybėms prilygintina e, žemės drebėjimui, nes ji nušluoja viską nuo žemės ir ne, nebepalieka, nebepalieka galimybių rekonstrukcijai ir naujai pradžiai. Mes tvirtai tikime, Sakykime, jog dabar įžengėme į naują vystimosi erą. Finansinė ekonominė krizė e, ženklina pereimą į kitą laikotarpį. Tai turime galvoti apie visiškai naujus požiūrius visais lygmenimis, taip pat ir mažiausiai išsivysčiusių valstybių lygmenių greta to sindromo, kai, kuomet buvo galvojama apie tai, kad per dėlį didelės uh, įstaigos, kad žlugtų, mums reikia taip pat ir atitinkamų kitų veiksmų, simbolinių veiksmų, kurie padėtų uh, remti mažiausiai išsivyšusias valstybės, sureaguojant į tam tikrą įspūdį, tarsi sistemiškai vertinant tos valstybės yra nesvarbios. Tačiau reikia turėti omenyje, kad uh, 2017 metais tose valstybėse gyvens apie milijardas žmonių tos valstybės turi milžiniškus gamtinius išteklius, didžiulį kūrybinį potencialą, kuris dar nerealizuotas, dėl kurio tiesiog niekais nueina gyvenimai. Mes todėl turime šios lasmus spręsti Stambulė. Donne maintenant la parole à M. Louis Michel. Ačiū, dabar suteiksiu žodį ponui Louis Michel, kuris yra mm, garbus narys dirbantis Junktinių tautų išminčių grupėje, kurią sudarė Junktinių tautų generalinis sekretorius ir kurio tikslas yra padėti mažiausiai išsivyšušioms valstybėms. Taigi, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš labai atsiprašau, kad turėsiu anksčiau išeiti, bet aš turėsiu balsuoti pilietinių laisvių komitete. Pirmiausia, noriu pasveikinti poną Charles Gore už tokį puikų pristatymą savo veiklos. Manau, kad reikėtų stengtis vengti visų e, ginčių, kurie gali kilti dėl tam tikrų priemonių mobilizavimo. Tarptautinėje bendruomenėje, žinoma, bus apie tai daug diskutuojama, bet man atrodo, kad ji jau pavargo, kalbėdama apie finansinę pagalbą mažiausiai išsivyščiam šalims. E, kalbant dėl Stambulo, kaip, apie Stambulą, kaip žinote, mes E, labai daug dirbome 20 e, grupėje, kurią, kurią sukūrė ponas Bankimūnas, tačiau labai būtina prisiminti ir vertinti tai, kad Stambulas sukūrė papildomą vertę lyginant su Briuseliu. Ir dėl tos priežasties mes visuomet norėjome labai aiškiai apibriežti mūsų jungtinių tautų grupės rekomendacijas apie tai, kokių veiksmų reikėtų imtis. E, turint minimalę politinę valią ir minimales finansinės priemonės. Tie veiksmai galėtų būti pasiekti ir įgyvendinti, siekiant aiškių numatytų tikslų, e, padedant mažiausiai besivyščiam šalims iki 20 metų. Reikėtų pabrėžti, e, kad Per pastarąjį dešimtmetį buvo sukurtas e, visas pažangių priemonių sąrašas ir e, galvojama apie sveikatą, e, švietimą, geriamo vandens gerinimą ir panašiai. Ir čia akivaizdžiai žvelgtume, kad jau dabar yra pasiekta pažangos ir galėtume dėl to pasidžiaugti. Reali pažanga egzistuoja. Per tą laikotarpį taip pat išaugo e, labai smarkiai e, finansinės galimybės tose šalise. Taip pat e, suprantame, kad tos valstybės gali dabar lengviau patekti į kitų valstybių rinkas dėl tam tikrų lengvatinių mechanizmų. Ir buvo sukurta daugia šalė iniciatyva pagalba toms šalims suteikiant skolai mažinti. Ir žinia, kad tam tikros valstybės e, buvo aplenktos kitų šalių. Ir nenoriu kartoti to, kas jau yra sakyta. E, 75 procentai kad e, mažiausiai išsivyšnių šalių gyventojų uždirba mažiau negu vieną dolerį per dieną ir tai negali būti toleruojama būklė. Aš Norėčiau tik turbūt sutvirtinti pono Šarlo Gor išsakytą mintį tuo klausimu. Tačiau jis geriau negu aš pakalbėjau ir aš nekartosiu to, kas jau sakyta, nešvaisysiu laiko. Norėčiau, kad dabar mes daugiau pakalbėtume apie valdymą, vir, vyriausybės ir ką mes turime galvoje, kai apie tai šnekame. Aš kol kas neturiu laiškai, laiškos apibrėžimo, kas yra tas valdymas, kas tai yra kova su korupcija ar, bet tai nėra tik tai. E, valdymas yra pirmiausia ta, tas gebėjimas, valstybės sugebėjimas suteikti savo piliečiams pagrindinės paslaugas, e, kurios leistų tiems piliečiams padoriai gyventi. Tai turbūt toks supaprastintas apibrėžimas, tačiau manau, kad jis atspindi, ką mes norėtume padaryti. Aš šiuo požiūriu manau, kad Europos, iš ES galima daug ko tikėtis. Jau dabar labai daug valstybių narių labai ryštingai imasi spręsti šią problemą. Jos kalbėdamos apie pagalbą visišiam šalims e, naudojasi ir bendruoju biudžetu, ir atskirų sektorių biudžetu. Aš manau, kad dėl to nereikėtų per daug nerimauti, nes visi sakome, kad tai yra labai rimtas pasaulinis uždavinys, kuris daugiausia būtų pagrįžtas ekonominiu modeliu. Intelektualiai kalbant yra akivaizdu, kad rinkų liberalizavimas ir dešimtajame dešimtmetyje paaiškėjęs rinkų pasidalyjimas e, po Vašingtono konsensuso ir panašiai reiškia, kad nebeegzistuoja virtualioji liberalizacija, kuri leistų uh, valstybių turtą kitaip paskirstyti, negu kad yra dabar. Mes uh, norėtume, kad gerėtų ne tik ekonomikos augimas, Junktinių tautų generalinius sekretorius labai aiškiai sako, kad reikia konsoliduoti tas valstybės, leisti toms valstybėms geriau organizuoti valst... vyriausybinės paslaugas. Pone pirmininkė, jūs e, sakėte ir kiti kalbėtojai patvirtino, kad tai yra labai rimtas įsipareigojimas kol nebus gerai organizuotų ir pajėgių valstybių ir vyriausybių, E, nebus galima nieko pasiekti, nes tos valstybės aš net negali panaudoti savo gamtinių išteklių. Taigi apie tai turim kalbėti, kai kalbam apie valstybių valdymo koncepciją ir apie ekonominę paramą. Kai kalbam apie tam tikras ES valstybės narės, mes turim suprasti, kad jos nelabai noriai teikia biudžetinę paramą. Ir sakoma, kad e, Svarbu yra padėti tom šalims, tačiau toks tikras nenoras yra, tam tikras nenoras yra jaučiamas. E, yra valstybių, kurios yra tiesiog orientuotos tik į ekonominį augimą Tačiau turim suprasti, kad ekonomikos augimas yra tik tai skaičiai. Mes turim realiau žiūrėti į padėtį valstybėse, nes tose valstybėse auga ekonomika, bet skurdas mažėja. Kai kuriuose Latino Amerikose, Amerikos valstybėse, pavyzdžiui, ekonomika auga daugelį metų, tačiau žmonės nepraturtėja. E, kadangi tas ekonomikos augimo nešamas rezultatas nėra gerai paskirstomas nauda nėra padalyjama taip, kaip reikėtų. Manau, kad e, dabar e, reikėtų aiškiai suprasti, koks yra šios jungtinių tautų grupės požiūris. Mes manome, kad reikia aiškiau apibriežti kontrakto sutarties koncepciją. Yra tokių sutarčių, kurios yra susijėtos su valdymo tikslais ir kriterijais ir tada parama yra orientuota į produktivumo strategijos gerinimus, gerinimą. Be to, e, mes turime galvoti apie tam tikros nedidelės vidutinės klasės sukūrimą, apie kreditavimą, turim šnekėti mikrokreditavimą apie tai. Ir tos gaunamos pajamos Galbūt jos ateitų netgi iš vietos gamtinių resursų, galėtų būti investuojamos į pačios ekonomikos gerin, būklės gerinimą. Aš sutinku su ponu Goru, kuris sako, kad reikia įtikinti europiečius, kad jie neapleistų savo tikslų, savo paramos e, metodų kol kas. Ir kai šnekame apie biudžetą, turim kalbėti apie bendrąjį biudžetą ir apie sektorių biudžetą. Mes e, suprantame, kad kalbėdami apie sutartį su tam tikromis valstybėmis mes e, nustatome labai aiškius rezultatus, labai aiškius tikslus. Galiausiai man e, šiek tiek neramu dėl to, kad jeigu mes nesielgsime taip, kaip reikėtų, tai e, pagalba besivysančiom šalims auks, bet rezultatai negerės konkrečiai pasiekime rezultatai negerės. ir situacija lieka katastrofiška, bet akivaizdu, kad jie pervesti milijardai, tačiau kokia šiandien yra situacija, reikėtų santykinai taip vertinti tą pesimizmą. Mm mano manimu, reikia keisti ir strategiją, ir tai, kaip teikiama vystimosi pagalba. Aš manau, kad vienintelis būdas, kaip tai galima pakeisti, tai visų pirma per tų pačių valstybių konsolidavimą, stiprinimą. Ir problema būtent e, čia akivaizdi, svarbiausia yra man atrodo, būtų susitarti visiems dėl e, tarptautinio finansinių sandorių apmokestinimo ir tas pinigus panaudoti vystimosi pagalbai. Um, o ne kažkokių tai fondų kūrimui, kurie paskui bus panaudoti vien tik tai tam, kad tos finansinės įstaigos toliau prisiminėtų vis didesnį riziką, turėdamos fondai, iš kurio bet kada galės paskui pasisemti e, pinigų. Taigi aš manau, kad svarbiausia yra valdymas, valstybė, pagalba stiprinant valstybinį sektorių ir užtikrint tikrą partnerystę su tomis valstybėmis, su tų valstybių valstybiniais e, valdymo institucijomis. Manau, kad kaip pasiekti, labai gerai tai būtų pasiekti stiprinant partnerystę pietus pietus. pietus Aš manau, kad e, reikia tikrai gilinti tą mm, bendradarbiavimą pietus pietus, kad išvengtumėm to, jog Afrika vėl būtų kolonizuota stiprėjančio augančios ekonomikos valstybių. Reikia turėti omenyje visą tą ir etinę pusę, kai eina kalba apie augimą. Ačiū. Panas Gerero. Muchas gracias, señor presidente. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti ir kolegai Gorui už pranešimą. Šiandien mes kalbame apie jungtinių tautų veiklą ir po Mišelio ilgo pasisakymo aš nenorėčiau kartoti jau išsakytų minčių. Tačiau aš norėčiau atkreipti dėmesį į kai kuriuos mano manimus svarbus dalykus. Galbūt vertėtų pritarti nuomoniai, kad ekonomikos ekspertų manimų ši mūsų ištikusi krizė yra vakarų išsivyščiusių valstybių krizė, o ne tų besivystančių valstybių arba sparčiai besivystančių valstybių krizė. Ir žinoma, tokių išvadų daryti nevertėtų. Tai būtų visiškai neteisinga. Visų pirma dėl to, kad e, kai kurie ūkio augimo parametrai tam tikrose valstybėse rodo ką kito. Pavyzdžiui, 3 procentai BVP nepakanka siekianti išsaugoti besivystančių valstybių status quo. Norint toms valstybėms išgyventi, reikalingas daug spartesnis augimas. Prieš kurį laiką mūsų komiteto delegacija vyko į Braziliją, į valstybę, kuri pasiekė labai daug kovodama prieš skurdą, e, taip pat socialinę atskirtį. Ir susitikimų Brazilijoje metu buvo pasakyta, kad augimas, jeigu jisai sumažėtų nuo 6 procentų iki 4 procentų, tai ta pasiekta tas siektas gerbovis nebūtų išsaugotas. Jam išsaugoti reikalingas tiesiog daug spartesnis augimas. Ir todėl tai dėl to, kadangi šiuose valstybėse daugėja gyventojų, būtina kurti papildomų darbo vietų, tuo labiau, kad dirbančiųjų skaičius nuolat didėja. Aš manau, mes visi puikiai suvokiame, jog norint įveikti šiuos didžiulius iššūkius, jau nepakaks įprastos politikos teikti vystimosi pagalbą. Mums reikėtų pagalvoti apie šitos pagalbos padidinimą. Likšarinė vystimosi politika netgi jeigu per ateinantį dešimtmetį ji būtų vykdoma tiesiog puikiai, nepavyktų pasiekt, ne, nepasiektume tūkstantmečio tikslų ir nepavyktų sumažinti skurdo, taip pat nepavyktų sukurti tiek darbo vietų, kiek yra reikalinga ir taip pat negalėtume išvengti moterų diskriminavimo taip pat išliktų ir pagrindinė šių šalių raidos problema. Kadangi mes dabar vertiname tik simptomus, simptomus tačiau vis dėlto reikėtų atsižvelgti į priežastis. Mes tarsi bandome gydyti simptomus, tačiau nesiekime paspartinti ūkio vystimosi. Todėl aš manau, kad visos minėtos temos, problemos yra e, analizuotinos labai rimtai. Reikia suteikti naujų galimybių šioms valstybėms vystytis, ypač plėtoti jų ekonomiką. Mes turime remti investicijas į technologijas, skatinti gamybos pajėgumus. Apie tai kalbėjo ir kolega Görans ir e, kolega Mišel. Žinoma, reikia plėsti finansinės pagalbos apimtis, bet ir stiprinti vyriausybių valdymo administracinius gebėjimus, reikėtų stiprinti administracinės struktūras. Visą tai reikia daryti vienu metu. Kolega Gor savo pranešime būtent apie tai ir kalbėjo, minėdamas, kad reikia išplėsti mūsų akiratį, reikėtų kitaip vertinti mūsų prekybos santykius nepakanka suteikti tik tai vystimosi pagalbą, bet kita vertus negalima mažinti pagalbos valdymų. Šita sutartis, žinoma, reikalinga, tačiau dėl jos neturėtų nukentėti viešoji vystimosi pagalba, ypač tuo metu, kai mūsų bendradarbiavimo priemonės yra įvairinamos ir stiprinamos. Aš labai dėkuoju už jūsų pranešimą ir pritariu jūsų minčiai, kad reikia skatinti bendradarbiavimą tarp šiaurės ir pietų ir taip pat pritariu siūlymui ieškoti kitokių būdų bendradarbiaujant, kad nestiprėtų hegemoniniai režimai, bet kad būtų bendradarbiavima regionų lygmenių. Pietų Amerikoje labai svarbu stiprinti bendradarbiavimą tarp atskirų valstybių, ypač pietų regione. Svarbiausia, kad būtų stiprinama regioninė tapatybė ir kad būtų masuma plačiau politiškai negalvojama tik tai apie savo valstybės naudą. Perštoj, kirie brodre. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat vyksiu į Stambulą būsiu delegacijos narys, tačiau prieš vykdamas į šį susitikimą norėčiau pamastyti, pasvarsyti, ar kas nors pasikeitė parlamente. Kita vertus, mes ten dalyvausime stebėtojų teisėmis ir nežinia, ar galėsime daryti įtakos diskusijoms. Man atrodo, kad vis dėlto kolegos Goro pranešime buvo paminėti ir teigiami ir neigiami aspektai. Buvo sakyta, kad reikia spartinti šitos pagalbos teikimą ir sutikti su tuo, kad kartai šita pagalba net neždavo planuotų rezultatų. Taigi reikėtų pritarti Louis Michel, kad šita pagalba nebuvo tolygiai paskirstita. Kitas, kita vertus, ten gyvena tose valstybėse labai daug gyventojų, jų skaičius didėja ir todėl e, labai sunku įvertinti šitos pagalbos paskirstimo kriterijus. Kita vertus, negalima išvengti e, korupcijos. Viskas, žinoma, priklauso ir nuo konkrečios valstybės. Todėl mums vertėtų pagalvoti apie tai, ar nevertėtų sukurti tam tikrų mažų e, arealų, kur tose valstybėse, kuriems atitektų tikslinga pagalba. Pavyzdžiui, Haityje yra tam tikrų regionų, kuriuose galima kurti tam tikrus pavyzdinius uh, projektus. Galbūt vertėtų sutelkti dėmesį į tam tikras sferas, sritis, konkrečias valstybės, regionus ir ten į juos nukreipti pagalbą. Tačiau kita vertus, tu lygiai paskirsyti pagalbą visiems gyventojams, matyčiau, yra neįmanoma. Todėl aš manau, kad mes turime pirmiausia įvertinti, kiekvienos valstybės strateginius privalumus ir į juos kreipti didžiausią dėmesį. Kita vertus yra tokių faktorių, kurių mes negalime įvertinti, pavyzdžiui, korupcijos lygio ir kitų faktorių, su kuriais nesame susipažinę. Kolega Bermanas. Dėkuoju. Kalbėsiu angliškai. Atsiprašau, kad aš pavėlavau į jūsų pranešimą, tačiau tai, ką išgirdau, buvo labai įdomu ir, ir padrasino mane. Aš taip pat pritariu Lui Mišelio nuomonė dėl valdymo. Aš norėčiau paminėti savo pasisakymę keletą dalykų. Kada ir kaip tos valstybės galėtų pasiekti E, oficialios vystimosi pagalbos lygį, kuris buvo jiems pažadėtas. Ir kitas dalykas, kaip reikėtų e, įveikti vartojimo prekių e, nestabilumą. Kai kalbame apie valdymą, man atrodo, kad tos naujos architektūros penki elementai. Valdymas nėra įtrauktas kaip vienas iš ramščių. Aš manyčiau, kad valdymas kaip tik yra labai svarbus dalykas. Kita vertus, kai kurios jungtinių tautų valstybės narės nelaiko valdymo svarbiausių aspektų. Aš puikiai suprantamu, kad vystimasis yra susijęs su socialiniu teisingumu. Tačiau siekiant užtikrinti socialinį teisingumą reikalinga ir tvirta valstybė įgyveninanti konkrečią politiką, tačiau reikalinga ir e, teisinė valstybė demokratijos pagrindai. Taip pat reikalinga ir tvirta atskaitomybės sistema. Aš nekalbu apie demokratiją apskritai, aš kalbu apie atskaitomybę. Būtent jinai yra labai svarbi ir būtina, jeigu mes norime įveikti socialinį neteisingumą ir jeigu mes norime išvesti tas valstybės iš skurdo. Todėl aš manau, kad valdymas turėtų būti vienas, viena iš tų penkių e, prioritetinių sričių. Kita vertus, negalima vieną ranką teikti pagalbą ir kitą ranką ją eliminuoti arba atimti. Tačiau, jeigu mes neskatinsime valdymo struktūrų, tai žinoma, galima sulaukti išvyšusių vakarų valstybių diktato tose valstybėse tai reikštų, kad mes nevykdysime nuosekios, nuoseklios politikos, net negalime palikti gyventojų skurde ir kita vertus nekontroliuoti teikiamos pagalbos prioritetų. Dėkuoju. Merci beaucoup, Madame Kretu. Vous avez la parole. Ačiū, ponė Kretu. Dėkuoju gerbiamą pirmininkę, dėkoju už šią informaciją, kurią pateikė kolega Goras. Aš sėdžiu prezidijume šalia jūsų. Aš taip pat norėčiau pasidžiaugti šitą jungtinių tautų ataskaitą, kuri buvo parengta šios konferencijos išvakarėse. vakarėse. Aš norėčiau tik pasakyti, kad mūsų paskutinėje plenarnėje sesijoje parlamentas priėmė rezoliuciją dėl šios jungtinių tautų konferencijos, kurioje bus kalbama apie mažiausiai išsivyščias valstybės ir šioje rezoliucijoje yra kalbama apie būtinybę sutelkti dėmesį į teikiamos pagalbos rezultatus, į e, rodiklius, būtent, kad 2020 metais 50 procentų būtų sumažintas skurtas šiuose valstybėse. Mes manome, kad šitas tikslas yra visiškai realus. Tačiau kita vertus situacija prastėja ir šios valstybės yra daug labiau pažeidžiamos dėl ištikusios finansinės ir ekonominės krizės, e, skurdas didėja, e, nedarbas taip pat ir, kaip jau buvo minėta, tarptautinė bendruomenė neįgyvenino Briuselio veiklos programos tikslų iki galo. Aš taip pat norėčiau kolegų vardu pasakyti, kad mes praėjusiais metais prieimė keletą rezoliucijų ir galvojame apie šios pagalbos teikimo mechanizmus. Tačiau kita vertus mes nežinome, kaip šitos rezoliucijos bus įgyvenintos, kadangi mes juose tiesiog pateikėme rekomendacijas, be kitako ir jungtinėms tautoms. Apskritai kalbant, mes tikimės, kad mūsų nuomonės nebus išklausyta Taip pat manome, kad bus įdėktas ir atsiskaitimo mechanizmas. Europos parlamentas rengia ES pagalbos teikimo biudžetą ir also... Uh, numatė atitinkamas atskaitomybės priemonės. Aš norėčiau paklausti jūsų, kaip paaiškinti tą faktą, kad nežiūrint to, jog mes padidinome, padvigubinome savo oficialią, oficialią pagalbą vystimoisi. Ir dėl to padidėjo augimas tam tikrose valstybėse, bet vis dėlto vystimosi planai nebuvo įgyvendinti. Ar jūs manote, kad mums reikia ko nors, išsi, ką nors pasimokyti iš praeities Kaip apskritai vertinate šią situaciją? La parole est maintenant à la commission. O dabar žodis komisijai. Skrek Makait atstovauja komisijai ir paprašysiu apsiriboti penkiomis minutėmis. You, Ačiū pirmininkė. Kalbėsiu trumpai. Manau, komitetas puikiai žino, jog taryba patvirtino tarybos išvadas, kurios nu- nubrėžia gairias. Uh, dėl dalyvavimo Stambulo konferencijoje, vadovaujantis komisijos pasiūlymu. Ir aišku, aš nekartosiu, jūs aišku turinį visą žinote. Ponui Gorui noriu pasakyti, kad puikiai žinome jūsų pranešimą, jūsų ataskaitą. Tikrai tai labai svarbus indėlis į visus tuos procesus, rengiantis Stambulo konferencijai kitą savaitę. Noriu, noriu tik tai tarti keletą žodžių dėl ES vaidmens, kuris yra labai svarbus šiame kontekste. ES visuomet didžiulį dėmesį dėmesį skiria besivystančioms valstybėms ir mažiausiai išsivyščiusiams valstybėms ypatingai. Ir vertinant šią valstybių grupę, tikrai labai svarbu galvoti apie geriausiai e, besivystančios valstybės. Mes suteikėme didžiausią dalį pagalbos 4,5 milijardų eurų šiais metais skiriame daugiau nei praeitais metais ir tikrai yra partnerystės sukurtos ir dėl 8 TVT, dėl skurdo naikinimo ir yra daug nuveikta dėl TVT įgyvendinimo bendrai. Yra, aišku, įvairios struktūros dalyvauja, įvairi, vykdo įvairias funkcijas. Kaip žinote, dar tęsiasi dėrybos New York'e dėl galutinio Stambulo dokumento. Mm, kol kas dar vyksta tas procesas New York'e. Mes galvojame, kad mažiausiai išsivyščiusios valstybės taip pat turi suvaidinti savo vaidmenį ir pačios turi ypatingai galvoti apie savo vystimosi tikslus ir politiką, kuri būtų tinkamiausia joms vystytis ir plėtoti bendradarbiavimą su kitomis valstybėmis taip pat. Apie tai ypač kalbame dabar. Mes Mm, turime štai tarybos išvadas, kuriuose kalbama apie praeitų metų vadovų sutikimą, siekiant TVT toliau įgyveninimo. Stambulo konferencija yra labai svarbi. Žinote, tarybos išvadose kalbama apie mažiausiai išsivystančių valstybių mm, trapumą, jų atsparumo šokams stiprinimą, toliau aplinka, tvarus vystimasis mažiausiai išsivyščiusių valstybių ir galiausiai tvarus augimas mažiausiai išsivysičių valstybių, e, pagalba joms šioje srityje. Tikrai niekas neprieštarauja bendriesiams tikslams, kurie turėtų būti sprendžiami Stambulė mūsų manimu. Kaip jau sakiau, mes esame didžiausia donorė, be abejo teikiant pagalbą turi būti užtikrintos tinkamos sąlygos, kad vyktų tvarus augimas mes įvykdėme savo įsipareigojimus ir teikiant pagalbą ir, teikiant, ir, ir vykdant kitus Briuselio pro, veiksmų programos tikslus, 100 procentų kvotos prieiga prie rinkos mažiausiai išsivysiučiams valstybėms, toliau kilmės šalies taisyklės nuo šių metų, prekiaujant mažiausiai išsivysiučių valstybių prekėmis, toliau skolos, įsiskolinimo mažinimas, parama toms valstybėms, iniciatyvos pastaraisiais metais kuris buvo priimtas ES, ypač remiant mažiausiai išsivyšinčias valstybės, tai yra TVT um, priemonė dėl uh, trapumo flex plus ir um, maisto pagalbos. 0,7 procentai uh, tikslas yra nuo uh, bendro nacionalinio, bendrų nacionalinių pajamų, kad būtų skirta vystimosi pagalbai. Mes taip pat raginame donorus toliau vykdyti savo įsipareigojimus ir, ir pažadus ir manau, kad tikrai judama pakankamai gerai. Gal tiek tada kol kas. Uh, šiam momentui manau, kad e, tai būtų naudingas bendras indėlis e, rengiant Istanbulo konferenciją kitą savaitę. Kitą savaitę. Ačiū, dabar suteiksiu vėl žodį ponui Charles Gor, kad jis galėtų apibendrinti pasisakymus, atsakyti į klausimus. Tikrai skiriame daug laiko jau šioms labai įdomioms diskusijoms, tai gal galėtumėte atsiriboti dešimčia minučių. Ačiū, ačiū visiems už labai įdomius klausimus ir atsakydamas pradėsiu gal uh, teikdamas pirmenybę moterų užduotiems klausimams. Taigi, pirmiausia, e, klausimai iš ponių iš prezidiumo ir po to iš salės. Aš atsiprašau. Pone Tijokaris, taip, jūsų pavardės neužsirašiau. Taigi, jūs sakėte, kad tas mano pasisakymas buvo tarsi šaltas dušas kažkuria prasme. Galbūt taip susidarė toks įspūdis, bet tikrai manau, kad yra pozityvių aspektų. Manau, pastaroji veiksmų programa buvo daug efektyvesnė nei ankstesnės dvi kaip jau sakiau. Ir manau, kad turime judėti į priekį, vadovaudamas į tą dvasę, kad įmanoma kažką pakeisti. Taip, taip įmanoma, taip e, mažiausiai išsivysiusios valstybės yra pajėgios tai padaryti. Aš tikrai nenoriu, kad jums liktų tas šalto dušo įspūdis. Aš norėčiau, kad e, tikrai išsineštume tą įspūdį, kad taip mažiausiai išsivysiusios valstybės gali kažką pakeisti ir taip tarptautiniai partneriai gali naudingai prisidėti prie tų keitimosi procesų. E, pone, štai čia, atsiprašau, irgi jūsų pavardės nematau. Pone, pone Kretų, teiravotės dėl to, ko galima būtų pasimokyti iš to laikotarpio, iš to didžiojo augimo kuris socialinės gerovės situaciją menkai te pakeitė. Aš manau, kad būtent tai ir turėtų būti raktinis klausimas į ką visą tai susiveda? Mūsų atsakymas būtų toks, kad nepakankamai dėmesio buvo skirta produktivumo stiprinimui ir užimtumo skatinimui. Turime sutelti dėmesį į produktivumą žemės ūkiją, bet taip pat ir kitose sektoriuose. Ir taip pat turime spręsti užimtumo iššūkį. Toks būtų mano atsakymas jums. Bet manau, kad tai tiesiog, tai, ką jūs uždavėte, yra raktinis klausimas, lemiamas klausimas. Ir toliau ta mintis, jog pusė mažiausiai išsivysiusių valstybių valstybių iki veiksmų programos pabaigos sugebės išbristi iš šios grupės, perėti geresnį lygį, ar tai įmanoma? Uh, Man atrodo, kad tai yra toks užmojis, kuris techniškai vertinant yra pernelyg didelis, pernelyg drasus. Tačiau, tačiau, tačiau, esminis klausimas yra, o kągi tai reiškia? Ką tai reiškia, kai mažiausiai išsivyščiusios valstybės pačios sako, kad norime, jog 50 procentų iš mūsų pereitų į aukštesnį lygmenį iki laikotarpio pabaigos. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad bus galima išeiti iš tos situacijos, kurioje buvo reikalinga ypatinga pagalba. Tai reiškia, kad bus galima išeiti iš tokios situacijos, kur reikėjo ypatingos tarptautinės paramos. Aš manau, būtent tai jos turi omenyje, kai sako, kad 50 procentų mažiausiai išsivysiusių valstybių turi perėti į kitą lygmenį. Tai reiškia, kad e, dabar pagalbos joms reikia, bet ateityje tos pagalbos nebereikės. Tai reiškia tas perėjimas į kitą lygmenį. Aš manau, kad e, reikia vertinti ne vien tik tai tos techninius aspektus, tą savoką. Dėl tų 50 procentų yra labai prasminga. Dabar pasistengs atsakyti e, Lui Mišel klausimą. Jis iškėlė visų pirma klausimą dėl valdymo. Taip, ta gyja driekiasi per visus klausimus. Iš tikrųjų, tai yra tas valdymo klausimas. Aišku, tai e, siejama po to su korupcija ir su tuo, ar ta pagalba duoda naudos. Vienas iš pono Berman klausimų buvo, kodėl valdymas nėra įtrauktas į penkis ramščius. Mes nepriskyrėme šio klausimo tematiniam klausimui, kadangi galvojame, kad jis persmelkia visas sritis. Iš esmės mes galvojame, kad reikia stiprinti vystimosi būklės pajėgumus. 2009 metų ataskaita vadinama uh, valstybė ir vystimosi pajėgumai. Taigi mes norėjome visų pirma pasakyti, ką mes turime omenyje, kai kalbame apie valdymą. Ir ponas Louis Michel kalbėjo apie tai, kad valstybė turėtų turėti galimybę teikti tokias paslaugas, kad žmonės galėtų gyventi oriai. Man atrodo, kad tai yra puikus pagrindas, kaip būtų galima apibriežti gerą valdyseną. Tačiau mes prie to dar norėtumėm pridurti ir tai, jog valstybė turėtų savo vystimosi viziją dėl to, kur, jie, kur ji norėtų uh, nukeliauti ateityje, kad e, būtų e, tam, tikra social, tam tikras socialinis pagrindas sukurtas, kaip kad jūs kalbate, pavyzdžiui, e, žmonės ir būdai įgyvendinti tą vystimosi viziją. Mes galvome, kad dabar turime pavyzdžius valstybių, kurios užsitikrino didelį augimą ir e, stiprų e, skurdo mažinimą. Ir tai leidžia e, pamatyti, kaip galima geriausiai tai padaryti. Tai yra puikus pavyzdžiai. Dažniausiai tos valstybės pradėjo nuo labai menkų valstybinių pajėgumų ir po to kūrė kompetencijų centrus savo valstybėje. Aš manau, kad čia savo pasisakymę bandžiau pristatyti tą problemą, jog tos valstybės tiesiog neturi vietinių išteklių, kurie leistų sukurti šio laikinį valdymą tose valstybėse. Tiesiog fiziškai tai yra neįmanoma šiuo metu. Jeigu imate 20 procentų jūsų BVP, pavyzdžiui, jeigu e, tiek maždaug reikalinga valstybinė sektoriui veikti, jeigu paimsime 20 procentų tokios valstybės BVP, tai yra tokia menkutė suma pinigų, kad tiesiog ta valstybė yra visiškai priklausoma nuo išorės pagalbos. E, kaip kolegos kalbėjo ir ponas Leimišel pats kalbėjo taip pat, tai yra būtent uh, tie santykiai tarp valstybinių struktūrų būtent ta, tai ir yra esmė. Jūs kalbate apie socialinį kontraktą su kontrolė ir kriterijais. Mes norime akcentuoti tai, kad pačios valstybės turi prisijimti tą autorystę, tapti pačios atsakingos už tai, ką jos kuria ir eksperimentuoti pačios. Uh, Aš suprantu, aišku, kad dėl to kyla tam tikrų sunkumų, dėl finansinės atskaitomybės mechanizmų ir taip toliau, tačiau mes galvojame, kad reikia į tą mažia, pagalba mažiausiams išsivyščiusiams, mažiausiai išsivyščiusiams valstybėms žiūrėti ne kaip į trumpalaikį procesą. Jeigu mes norime rezultato štai iš karto jau dabar, tai tikrai tai nepasiteisins. Reikalinga skirti pakankamai nemažai laiko taip pat ir um, eksperimentams politikos formavimo srityje. Toliau tas klausimas dėl uh, santykių pietus pietus. -pietus E, buvo iškeltas. Labai svarbu akcentuoti tai, kad nevyktų vėlgi rekolonizacijos procesai. E, tas procesas bendarbiavimo pietus pietus yra tikrai novatoriškas bendarbiavimo pagalbos e, metodas mes norime sukurti palankias sąlygas tokiem novatoriškiams požiūriams į pagalbą plėtotis. Panas Gerelio kalbėjo apie technologinę pagalbą. Aš manau, kad būtent tai būtų vienas iš tokių novatoriškų požiūrį pagalbą, kai kalbame apie bendradarbiavimą pietus pietus. Taip pat ir PPO jis paminėjo, iš tikrųjų, pavyzdžiui, ankstyvo derliaus programa, kitus, kiti aspektai iš Doha raundo E, mažiausiai išsivyščiusios valstybės prašo, kad tai būtų įdėkta kaip galima anksčiau ir kad tai būtų atsieta nuo Dohos išvadų. Manau, kad tai labai svarbi žinia. Ponas Berman, kalbėdamas apie valdyseną, taip pat konkrečiai teiravosi dėl žaliavinių prekių politikos. Iš esmės, čia mes teigiame, jog yra du tikslai visų pirma sumažinti e, kainų sviravimą e, ar bent jau e, padarinius sviravimo. Ir antras dalykas - padėti mažiausiai išsivyščiusioms valstybėms gauti daugiausia naudos iš savo gamtinių išteklių per pajamas ir sugebėti geriau valdyti tas pajamas. Kalbant apie kainų sviravimus, Čia geriausias e, variantas būtų e, tam tikras finansavimas nenumatytiems atvejams, kritiniams atvejams. Ir kaip komisijos atstovas kalbėjo, pavyzdžiui, e, pažeidžiamumo fleks priemonė yra labai svarbi. Uh, Kalbant apie gamtinius išteklius, kaip jos galėtų gauti daugiau naudos iš jų, tai čia paprasčiausias būdas būtų padėti mažiausiai išsivyšusiems valstybėms visų pirma turėti geologinės žinias apie tai, ką iš viso jos turi. Tai būtų jau labai gera darybinė priemonė. Aišku, oficialios vystimosi pagalbos tikslai turi būti įvykdyti, tačiau svarbiausias klausimas, kalbant apie ODA yra užtikrinti, kad daugiau pagalbos būtų skirta produktivumui ir kad būtų mm, tas perėjimas nuo žemės ūkio o, užtikrintas, nes iš tikrųjų pagalba žemės ūkiai buvo labai kenksminga mažiausiai išsivysinčioms valstybėms mūsų manimų ir reikia galvoti apie novatoriškus pagalbos panaudojimo būdus, kurie leistų sukurti smulkos ir rytinio verslo sektorių tose valstybėse. Ačiū labai, ačiū už tai, kad skirėte man tikrai daug laiko, labai vertinu tai ir linkiu Jums geriausios kloties. Dirbant dėl mažiausiai išsivyšinsių valstybių, tikrai žinau, kad parlamento indėlis yra labai, parlamentinio darbo indėlis yra labai svarbus ir aš manau, kad Jūsų žinia tikrai gali pasiekti visus, kam ji yra svarbi. Dabar sugrįžtame prie pirmųjų darbo tvarkės klausimų. Šeštas 2012 e, metų biudžeto trilogo mandatas. Mūsų komitetas rengia nuomonę biudžeto komitetui. Tai yra e, parlamentui mandatas 2012 m. biudžetui. Suteikiu žodį ponui Görins, kadangi mes vėluojame 10 minučių. Ačiū ponė pirmininkė, man nereiks nei, šešių, nei tiek laiko, nes e, jau vyko pirmoji diskusija tą temą. Bet vis tik yra gana sudėtinga šnekėti, kai toks triukšmas. Čia labiau turgų primena negu posėdžių salė dabartinė atmosfera. Aš norėčiau priminti, kad diskusija tą temą jau vyko ir komitetas manęs paprašė e, paaiškinti mūsų komiteto lūkesčius ir pristatyti juos kitam komitetui, biudžeto komitetui, kai kalbėsime apie kitų metų biudžeto projektą. Aš parenkiau e, maždaug 6-7 punktus jums, kuriuos pristatysiu. Ir žinome, kad dabar kalbame apie naujus išteklius Europos Sąjungai, novatorišką e, fiskalinę sistemą, tai yra naujas e, mūsų veikimo būdas. Ir aš galiu tik patvirtinti, kad lūkesčiai yra labai dideli ir įvairiapusiški. E, kalba apie novatoriškų mokesčių įvedimą, Kiek aš suprantu, didžioji dalis komiteto narių tokiems pasiūlymams pritarė. Antras dalykas. Mes kalbame apie bendradarbiavimą su besivystančiomis šalimis, stengiantis kovoti su skurdu. Tai yra mūsų garsiai deklaruojamas tikslas. Taip pat reikia suprasti, kad tai yra susijęs su tuo, kaip mes investuojame pinigus į naujai atsirandančią šalis. E, pagrindinis siekis turi būti kova su skurdu. Ir jeigu apie tai bus pamiršta, iškis rimta problema. Apie tą problemą mes esame diskutavę labai nuosekliai. Prieš šį mūsų posėdį aš susitikau su uh, su sutarties e, sudarytojais Ir mes kalbėjome, kaip būtų galima kovoti su, e, Kini, su skurdu Indijoje, Kinijoje, Brazilijoje. Ir sakoma, kad tenai e, apie 50 milijonų e, žmonių gyvena skurdžiai. Mes suprantame, kad reikia skatinti tas valstybės, perpaskirstyti savo lėšas, turimas lėšas, ir e, humanitarniai pagalbai skiriamos lėšos turėtų atitikti apie 10, 10 procentų visumai pagalbai skiriamų lėšų. E, BVP augimas pastaraisiais trejais metais e, atspindėjo, kad 19 milijardų išaugo pajamos, todėl galima efektyviau kovoti su skurdu dabar, palaikant, įtraukiant aktyviau tas valstybės. Trečias dalykas - dėl klimato kaitos. Jau Kopenhagoje matėme ir ateityje, manau, pasikartos tai ne kartą. Pinigai investuojami į klimato kaitos e, padarinius e, turėtų būti tik papildančios lėšos. Ir aš tai dar kartą pabrėžiu, kad nebereiktų dar sėkiai apie tai šnekėti ateityje. Ketvirtas dalykas. Aš jau sakiau, reikia e, daugiausia paramos skirti skurdžiausiams valstybėms, nes kitaip e, mes e, toms valstybėms leisime dar labiau smukti. Penktas dalykas E, atsižvelgiant į jau įgyvendamas iniciatyvas, turėtume pagalvoti apie kovą su tokiomis lygomis kaip AIDS, tuberkuliozė ir malerija. Aš tikiuosi, kad čia bus galima išjudinti ledus ir čia Europos parlamente diskalavome tą temą, dalyvaujant komisijos nariui Pibalks Mes girdėjome, kad bus imamasi reikalingų priemonių, kurios leistų asignuoti reikalingas sumas. Tačiau kai kurios valstybės vis dar blokuoja e, savo paramą kovai su šiomis lygomis. Ir mes turėtume suvokti, priversti tas valstybės suvokti, kad kova su AIDS, tuberkuliozė ir malerija yra prioritetinis klausimas ir negalima painioti e, šios problemos su jokiais kitais e, sunkumais. Pavyzdžiui, e, kova su sukčiavimu ar korupcija. Ir dar vienas dalykas yra biudžeto subalansavimas. Aš reikalauju, kad ES įsteigtų tam tikrą mokslinio tyrimų centrą ir paremtų mokslininkus dirbančius e, vystimosi politikos srityje. Europos komisija tai galėtų įsteigti greta e, pagalbos visišiam šalims generalinio direktorato. Aš manau, kad apie tai reikėtų dar pakalbėti. Ačiū. Ačiū, ačiū toliau, ponas Tas. Eh, eh, ačiū, ponė pirmininkė, kalbėsiu trumpai. Savo frakcijos vardu norėčiau pasakyti, kad mes esame patenkinti Šaras Görans siūlymams dėl 2012 metų biudžeto. Ypač priimtinas siūlymas įvesti e, finansinių sandorių mokestį, taip pat e, mums priimtinos priemonės dėl skurdų mažinti. Mes pritarėme siūlymui plėsti diskusijas su sparčiai besivystančiomis valstybėmis Tačiau mūsų manimų reikėtų dėsnį dėmesį skirti klimatui ir aplinkai bendrame kontekste. Todėl aš manyčiau, kad reikėtų kalbėti ne tik tai apie klimatą, bet ir apie poveikį aplinkai. Ir taip pat reikėtų atsižvelgti ir į audito rūmų rekomendacijas. Merci, monsieur Berman, vous avez la parole. Panas Berman. Dank u, mevrouw de voorzitter. Gerbiamą pirmininkę, norėčiau išsakyti keletą pastabų savo vardu. Pirma, finansinių sandorių mokestis Europos parlamentas išsakė savo nuomonę, tačiau dabar valstybės narės turėtų aiškiai suformuoluoti savo nuomonę. Jos kalba apie globalų mokestį ir dėl to tarsi nusimeta atsakomybę nuo savo pečių. Tačiau to niekad nevyks ir mes, ko gero, niekada neįvesime to mokesčio vien tik Europoje. Kita vertus, priemonės ir finansinė parama turi padėti sumažinti skurdą mažiausiai įsivystančiose valstybėse. Tačiau reikėtų spręsti tos klausimus, kurie dar yra neišspręsti dėrybose su taryba, ypač dėl importo mokesčio bananams. Mes socialistai manome, kad reikėtų iš tikrųjų prie klimato pridurti dar ir poveikį aplinkai. Kitas aspektas - tai besivystančios valstybės ir sparčiai besivystančios valstybės yra į ten susidurime su ypatinga problema, kadangi e, Indijoje, Brazilijoje, Kinijoje gyvena daugiausiai skurdžių gyventojų, nors tos valstybės priklauso sparčiai besivystančių valstybių kategorijai. Todėl čia reikėtų kalbėti apie tikslingą pagalbą arba bendrą firma, finansavimą. Kita vertus, e, mūsų pramonės, plieno pramonės gigantai įsigyja įmonės tose valstybėse, tačiau niekas nesikeičia. Mes teikiame ir dar ateinančius penkerius metus teiksime e, vystimosi pagalba, tačiau vis dėlto reikėtų pagalvoti apie tų pačių valstybių atsakomybę. Kitas dalykas e, - finansinė pagalba techniniai įrangai arba techninio pobūdžio pagalba. Mes tikimės, kad humanitarinė pagalba ir, ji ir toliau bus teikiama ir per ateinantį dešimtmetį, tačiau, žinoma, reikia užtikrinti, kad ta pagalba pasiektų tuos regionus, kuriuose gyvena daugiausiai skurdžių gyventojų. Todėl vystimosi pagalba turės būti didinama, aš nemanau, kad reikėtų apsiriboti tik tai 10 procentų. Pane Teo Karos. Aš tą galiu. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau primiktinai paprašyti, pasakyti, kad ne vienoje valstybėje, kurioje vystoma atominė programa, ne vienai valstybei, kuri e, vykdo E, atominio ginklo bandymus, neturėtų gauti mūsų pagalbos. Aš norėčiau dar kartą grįžti prie kolegos Göring paminėto klausimo. Būtent sveikatos klausimai, kovos su AIDS, tuberkulioze ir malarija klausimas turėtų būti prioritetinis. Ir būtent šioje srityje reikėtų numatyti prioritetinės lėšas. Be to reikėtų atsižvelgti ir į kitas lygas, kurios yra būdingas skurdžiausioms valstybėms. Reikėtų apskritai užtikrinti terapinį gydimą vaikams tam tikrų lygų atveju. Ir dažnai tam tikroms valstybėms reikia specifinių medikamentų, kad būtų galima kovoti su specifinėmis lygomis. Taigi šita sveikatos sritis turėtų būti viena iš specifinių, kuriai turėtų tekti taip pat atitinkama lėšų dalis. Komisija. Martin Kennington. Thank you, Madam Chair. Dėkuoju, pirmininkė. Aš dėkuoju už pastabas dėl biudžeto. Uh, Iš tikrųjų, labai svarbu dar kartą grįžti prie ketvirtos biudžeto eilutos ir paminėti tai, kad mums trūksta lėšų. Labai svarbu užtikrinti atitinkamą proporciją vystimosi pagalbai ir humanitarnės nei pagalbai. Humanitarnė pagalba taip pat turėtų būti uh, finansuojama, tačiau vis dėlto ir humanitarinė, ir vystimosi pagalba susidūrė su problemomis, finansavimo problemomis praeitie. Aš negalėčiau nurodyti dabar, konkrečiai nurodyti procentų, kurių reikėtų numatyti humanitarniai pagalbai, kadangi e, svarstant biudžetą kiekvienais metais visuomet keičiasi tie e, procentai. Mes manome, kad galvojant apie laikę perspektyvą negalėtume tiesiog suvaržyti savo veiksmų. Kalbant apie humanitarinę pagalbą, e, reikėtų pasakyti, kad išlaidos buvo pakankamai didelės. Jūs minėjote ir kitus klausimus kurie mane sudomino ypač jūsų mintys apie Indiją, Kiniją, Braziliją. Tai iš tikrųjų labai sudėtingi klausimai, mes tuos dalykus paminėjome savo žaliojoje knygoje ir kalbėjome apie problemas, e, e, su kuriomis susitarime vertindami mūsų vystimosi pagalbos poveikį. Visą tai yra aptarta mūsų parengtoje žaliojoje knygoje. E, jūsų pasiūlymai iš tiesų e, atliepia tą susirūpinimą dėl mažųjų ir vidutinio dydžio įmonių rėmimo. Vystimosi programos kontekste mes pabandysime atsakyti į visus šios klausimus, ypač kai vertinsime mūsų vystimosi pagalbos e, rezultatus ir poveikį. Manau, kad ateinančiais metais mums reikės parodyti, ko pasiekėme ir kokių rezultatų buvo pasiekta. Taip pat mes turėtume priminti, kad DEFCO rengia naują e, organigramą su atitinkamais skaičiais ir man atrodo, kad mes turime strategiškai galvoti apie ateitį. Ačiū, pane Gerins, dabar trumpai jums žodis apibendrinti. Ačiū pirmininkė. Visų pirma, kalbant apie kylančios ekonomikos valstybės, kad joms nebereikia oficialios vystimosi pagalbos. Džiaugiuosi, kad ir komisija palaiko tą mintį po truputėlį. Džiaugiuosi, kad kolegos paskaitė ataskaitą, net ir kai išsako nepritarimą, aš džiaugiuosi tuo, kad, na, bent jau buvo pasidomėta mano mintimis. Ir dabar reikia turėti omenyje, kad ir mūsų šalise yra skurdo ir negalime naudoti tas lėšas, kurios yra skirtos oficialiai vystimosi pagalbai, kovodami su šiuo skurdu. Taigi yra ir tokių valstybių, kurios turi pakankamai savų išteklių, tai aš nesuprantu, kodėl mes turėtumėm toliau uh, jas maitinti ir, uh, ir, ir toliau pritarti tai jų politikai, kuri iš tikrųjų neremia pačių neturtingiausių valstybių, kai perskirstamos tų valstybių uh, lėšos. Noriu tuo atsakymą iš komisijos ir e, aš manau, kad tikrai tai yra atsakomybė tenka visų pirma už šios klausimus kylančios ekonomikos valstybėms pačioms. Dabar dėl um, vystimosi pagalbos, visų pirma, aišku, reikia naudoti tinkamas lėšas, kai eina kalba apie kritinės situacijas ir reikia aiškiai atskirti humanitarnę pagalbą humanitarnės pagalbos funkcijas nuo vystimosi pagalbos. Ir aiškiai matome čia, kad humanitarnė pagalba dažnai teikiama tuo met, kuomet nebeveikia kita pagalba. Ir tuo tarpu kitas rytis tai yra investicijos į ateitį noriu pasakyti, kad 10 procentų humanitarniai pagalbai, 90 procentų tikrai vystimosi pagalbai. Gerai. Ir paskutinis dalykas, aš negirdėjau e, prieštaraujančių mano minčiai, kad reikia įvesti tarptautinių finansinių sandorių mokestį. Taigi aš pasižymiu tai kaip bendrą sutarimą dėl kylančios ekonomikos šalių aš pasisakyčiau už tai, kad e, galbūt oficialiai vystimosi pagalba nebūtų nutraukta labai staigiai, iškart jau duodytos, bet palaipsniui, kad ji būtų mažinama, nes manau, kad pačios tos valstybės privalo prisimti atsakomybę už skurdo mažinimą savo valstybėse. Aš manau, kad iš tikrųjų, jeigu visi pritarėte, tai tuo ir galime baigti. Noriu priminti, kad e, gegužės penktą dieną, penktą valandą po pietų ir yra terminas pateikti pakeitimus galutinis. Toliau, kitas darbo atvarkės punktas, tai yra diskusijos dėl 68 pakeitimų, kurie yra pateikti dėl kito, pono Šals Guerens pranešimo, tai yra um, Europos um, sąjungo, būsima ES parama besivystančių šalių biudžetams. Taigi ir suteiksiu ponui Giorins vėlgi žodį šio labai svarbių klausimų. Ačiū. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad aš neketinu aptarinėti visų 68 pakeitimų. Jokio noro neturiu. Aš norėčiau tik tai šiek tiek nušviesti bendrą padėtį, kaip tie pakeitimai atrodo. Tiesą sakant, 68 e, e, pakeitimai sviruoja tarp euforijos ir skepticizmo, tarp e, biudžetinės kainos įvertinimo ir perdėto atsargumo e, egzistavimo. Ir aš taip apibendrinčiau visus pakeitimus, kurie buvo pateikti e, pakeitimui, kurį jūs man patikėjote renkti. Konkrečiai galėčiau e, štai ką pasakyti abejoju dėl daug, daugelio pakeitimų, kadangi e, balansas tarp drąsos ir atsargumo ne visuomet yra pakankamai geras. Jeigu mes atsisakysim tam tikrų pakeitimų, kuriuose autoriai reikalauja elgtis labai atsargiai įvykdant biudžetą, tai e, mes e, galim ir suklysti. Tačiau, e, jeigu mes juos visus atmesime, išskirs rimtų problemų. Taigi mes galime imtis tam tikros rizikos. Bet dirbdami mūsų darbą mes turim šiek tiek rizikuoti. Kitaip mes nesugebėsim dirbti. Valstybės pagalba besvysančiam šalim e, konkretizuojasi e, tarp labai kompleksinių mm, sričių, pavyzdžiui, valdymas, kuris yra labai sudėtingas rytis. Ir e, mes, e, e, aš savo problemas norėčiau įvardinti štai kaip. Jeigu sakykime, kad stiklinė yra pusiau pilna ar pusiau tuščia, tai turinys išliks vis tiek toks pat. Taigi, jeigu ta stiklinė, kuri yra pusiau pilna, bus įvertinama kaip pusiau tuščia, tai E, mes e, suprantame, kad iš esmės kalbame apie tą patį, tik tai iš kitos pusės tai žiūrime. Greičiau tik tai, kad ta stiklinė, kuri yra beveik pilna, bus linkusi tuštėti, o ta, kuri yra pusiau tuščia, bus linkusi pilnėti. Taigi, jeigu mes sakome, kad reikalai gerėja, išyla didesnė rizika, kad pradėsim kalbėti apie reikalų prastėjimą. Ir komisija, kuri gyvendino reikalingas programas, turėtų susilaukti mūsų padėkos už tai, kad ėmėsi tam tikros rizikos. Turiu pasakyti, kad didžioji dalis pakeitimų, e, kaip jau minėjau, sviruoja tarp euforijos ir skepticizmo. Ir e, be to, ką jau esu pasakęs, galiu pridurti, kad vystimosi srityje pastaraisiais metais fiksuojami tam tikri pokyčiai E, kuriuos aš įvardinčiau štai kaip dekolonizacija, paskui e, esminė pagalba iš besvysančių šalių, po to paternalistinis požiūris. Tam tikrų etapų buvo neįmanoma net, nebuvo leidžiama kalbėti apie sąlygų nustatymą. Komitetas e, laikėsi pagristai tam tikros išminties, elgesi atsargiai, bet kompetitingai. Ir biudžeto e, suteikimas buvo e, organizuojamas atsižvelginti visas tas tendencijas. Dabar mes suprantame, kad rizikos valdymas yra neišvengiamas, tačiau nepamirškime proporcingumo principo. E, vis tik aš turiu pasakyti, kad jaučiu labai didelį nerimą dėl to, kas vyksta dabar. Su, pavyzdžiui, su tais fondais, kurie yra skiriami kovai su AIDS, tuberkuliozė ir malerija. Jau ankstesnėje e, diskusijoje aš sakiau, kad sumos, kurios buvo e, nesuteiktos ir dėl kurių iškilo labai didelis skandalas, negali nubausti tų valstybių ir ne, negalime leisti, kad donorai visiškai nebeteiktų jokios paramos. Jeigu mes norime e, savo reikalavimus donorams išlaikyti, tai mes pirmiausia turime užtikrinti, kad jų skiriamos lėšos iš tiesų leis kovoti su tomis legomis. Ir paskutinis klausimas, kurį aš jums norėčiau pateikti ir pats savo norėčiau pateikti. Aš gana kritiškai vertinu pateiktuosius pakeitimus, nes jie rodo, e, nes iš jų matosi iš karto, e, kurie, e, kuriuos iš jų bus sunku priimti, priimant biudžetą kitiems metams. Turime atsižvelgti į biudžeto komiteto uh, galimybės ir supraskim, kad jeigu pakeitimai nėra susiję su veiksmingumo, operatyvumo principais, tai jų neverta ir svarstyti. Ponas Gerero, prašom žodžius Jums. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegai Gerins. Prieš keletą posėdžių mes jau buvome ėmėsi šios temos. Dabar norėčiau pasakyti, kad prieš Afrikos ir Karibų regiono konferenciją e, turėtume aptarti šios klausimus, tuo labiau, kad susitiksime po dviejų savaičių Budapešte. Labai svarbu išlaikyti tą raudoną giją, kurią vadovaujasi kolega Görens. Tačiau reikia sutikti, kad šiuose pasiūlymuose, pakeitimų siūlymuose atsispindi ir euforija, ir tam tikras skeptiškumas. Tai yra ir pritarimas, ir tam, tikras, tikra, tam tikro požiūrio uh, E, atsainus požiūris į vystimosi bendradarbiavimą. Aš pritariu, kad mes turėtume rizikuoti ir tiesiog parodyti drąsą imtis pokyčių. Aš bent jau priklausyčiau prie tų, kurie ryštusi drąsiems žingsniams. Žinoma, aš nesu euforijos šalininkas, tačiau manau, kad reikėtų kurti tam tikrą palankų klimatą. Tačiau tam reikia dviejų prielaidų. Visų pirma, reikia numatyti atskaitomybės prievolę, reikia labai aiškiai įsivaizduoti, kaip turėtų būti skiriama uh, pagalbą biudžetui ir taip pat numatyti priemonės reaguoti tam tikrais atvejais, reaguoti greičiau, drąsiau į situaciją, kuri galbūt nėra priimtina. Aš pateikiau 12 pakeitimų siūlymų, ypač šeštajai šių dokumentų paketo daliai. Juose aš norėčiau, norėjau padrasinti, imtis daugiau kontrolės iniciatyvų. Aš manau, kad pagalba biudžetui neturėtų pakeisti kitų pagalbos priemonių, bet galvoju, kad reikėtų pereiti prie kitokio masto pagalbos, kitokio mastelio. Ir kita, vienintelė priemonė, kuri turėtų būti derinama su kitomis priemonėmis, mano manimų būtų būtų derinimas biudžeto pagalbos su kitomis priemonėmis, kurios galėtų kartu veikti kaip paskata, kovojant su skurdu, kuriant e, e, mokymo vietas ir taip toliau. Taigi visais šiais klausimais mes jau diskutavome anksčiau. Apibendrint reikėtų pasakyti, kad besivystančiose valstybėse reikėtų stiprinti E, valdymo struktūras, kurti administracinius gebėjimus arba juos stiprinti. Baigdamas norėčiau pasakyti, kad mes, Europos parlamentas, turėtumėme e, numatyti, kad valstybių narių, valstybių pagalbos gavėjų parlamentai taip pat imtųsi atsakomybės, kad vyriausybės galėtų stiprinti savo reagavimo gebėjimus, bet ir kad jos paklustų tam tikriems kontrolės e, reikalavimams. Ačiū, ponas Tas. Dabar gali pasisakyti? Norėčiau prašyti, paprašyti, kad jūs kalbėtumėte trumpai, kadangi dar reikės balsuoti. Aš esu šešėlinis pranešėjas biudžeto komitete. Ir aš baiminosi, girdėdamas kalbas apie euforiją ir apie drąsinimus ir apie skepticizmą vertinant šį biudžeto projektą. Tačiau aš vis dėlto turėčiau konstatuoti, kad diskusijos buvo labai nuoseklios, nuosaikios ir džiaugiuosi, kad visos tos rekomendacijos yra labai tinkamai subalansuotos. Yra numatytos lėšos pagalbai teikti, tai yra drasus žingsnis, tačiau kita vertus numatytos ir kontrolės priemonės. Kalbant konkrečiai apie šį komitetą, tai aš turėčiau pasakyti, kad aš sutikau su 11 pakeitimų siūlymų ir mūsų komiteto nariai pritarė kolegos Giorens nuomoniai. Kalbinamas apie 40 ir 42 pakeitimus, norėčiau pasakyti, kad jais mes norėtume padidinti atsakomybę tų valstybių vyriausybių, kurios gauna pagalbą. Labai svarbu, kad strategijos konkrečioms valstybėms būtų rengiamos pačiose valstybėse gavėjose, o ne Europos parlamente. Ir žinoma, kad būtų derinami veiksmai su pilietinė visuomenė ir nacionaliniais parlamentais. 59 pakeit vertimas atspindi tą pačią mintį, kurią suformulavome anksčiau. Mes keliame klausimą, ar reikalinga pagalba toms valstybėms, kurios turi labai turtingus gamtos išteklius. Mes šitą klausimą kėlėme, kai kalbėjome apie sparčiai besivystančias valstybės. Eh, Kita vertus, 20-21 pakeitimai Juose kalbama apie pagalbą biudžetui formuoti. Ir ta pagalba turėtų būti laikina, skiriama iki to momento, kol valstybių vyriausybės pačios sugebės vadovauti savo valstybei, e, formuoti mokesčių politiką ir taip pat e, rinkti mokesčius. Ačiū, Droponas Kastler. Ja, vielen Dank. Dėkuoju. Aš EPP vardu norėčiau padėkoti kolegai Giorens už jo nuveiktą darbą, tuo labiau, kad mes kai kuriuos pakeitimus suformulavome kartu. Tačiau iš pat pradžių norėčiau išreikšti kiek kritišką nuomonę komisijos adresu. Man labai keista, kad stebėsena ir vertinimas ir kontrolė tiesiog yra tos savokos, kurių, kurios komisijai tiesiog nepriimtinos. Aš vis dėlto manau, kad mūsų biudžeto ir biudžetos kontrolės komitetas vis dėlto pareikš savo griežtą nuomonę šiais klausimais. Tie siūlymai, kuriuos paminėjo pranešėjas, mums yra priimtini, tačiau mes manome, kad reikėtų vis dėlto kurti paskatas, formuoti valstybių narių biudžetus. Žinoma, jeigu mes toliau skatinsime pagalbą biudžetui stiprinti, tai mes turime numatyti ir tam tikras skatinimo priemonės. Kita vertus, administraciniai gebėjimai turi apriepti ir inovatyves idėjas, kurias mes turėtume skatinti ir finansiškai remti. Žinoma, mokesčių klausimas 9 taks 2020 mokesčių idėja turėtų versti mus pagalvoti, kaip skatinti valstybių narių mokesčių politiką mokesčių struktūras, kurios būtų kontroliuojamos ir tikrinamos. Taigi mums reikalingi nauji pamastymai apie paskatas formuoti savarankišką biudžetą. Dabar žodžiai, ponė, žodis ponė Nikoleta Merlov. Thank you, Madam Chair. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija e, džiaugiasi, kad komitetas pripažįsta, kaip svarbu e, skirti biudžetinę paramą ir supranta, kaip svarbu suderinti visus veiksmus. Komisija atliko labai svarbu vaidmenį, kurdama e, E, biudžetinės e, paramos besivystančiom šalims programą ir ateityje tam bus skirta labai daug dėmesio. Mes suprantame, kad parlamento dauguma pozicijų nusipelno mūsų e, dėmesio ir paramos. Norėčiau paminėti, kuriuose srityse mūsų nuomonė ši politika geriausiai evoliucionuoja. ES biudžetinė parama ir toliau užtikrins didelį prognozuojamumą bus labai didelis dėmesys skiriamas vystimosi strategijoms e, vykdomoms nacionaliniu lygiu ir be po bus sukurti e, paramos mechanizmai e, pagrysti pasiekimais. Fondai bus skiriami tik tada, kai bus tenkinamos tam tikros sąlygos ir pasiekimi tam tikri rezultatai. Europos komisija nu, ketina kuo greičiau sukurti pažangos vertinimo mechanizmą ir rezultatų stebėseno sistemą, kad e, suteikiamas biudžetas leistų valstybėms geriau e, panaudoti pasiektus rezultatus. Antras dalykas, komisija sutinka su komitetu, kad reikia stiprinti atskaitomybės mechanizmą ir vystimosi procesuose turėtų būti mobilizuojama parama e, visoms susijusioms pusėms. E, akcentuojame dalyvavimo, dalyvaujamąją pusę. Ir manome, kad reikia stiprinti e, valstybėse partnerėse veikiančių e, institucijų ga, administracinės galimybės. Europos komisija sukūrė tam tikrą biudžetinės paramos e, pagrindą, bazę, atsižvelgdama į auditorumų neseniai pasiltas ataskaitas. Galvojom apie 20-ąjį pakeitimą reikėtų pasakyti, kad Europos komisija stengiasi pakeisti biudžeto paramos sistemą. Tačiau šiame pakeitime nėra numatyti elementai, kurie leistų užkirsti kelią ES fondų korupciniai e, veiklai panaudojimui. Europos komisija supranta, kad tokia parama yra reikalinga valstybių tvariai plėtrai ir augimui, skurdo mažinimui, bet taip pat tai yra reikalinga pilietybės e, sa, koncepcijos stiprinimui tose valstybėse. Europos komisija ketina ir toliau tęsti teikti paramą tokioms šalims, kurios tenkina keliamas sąlygas, ypač makroekonominio stabilumo srityje ir finansų valdymo e, valst, vyriausybinių lygių. E, E, kriterijus, tačiau supranta, kad parama turi būti teikiama atsižvelgiant į kiekvienos valstybės kontekstą ir specifiką. Čia, čia aš norėčiau pabrėžti, kad yra labai svarbu atsižvelgti į 51 rekomendacijos išvadas. Biudžetinė parama kartais gali atnešti nedaug finansinių apčiuopiamų požiūrių, tačiau iš tiesų ji gali sukurti labai daug naudos tos valstoje valstybėje viduje. Kai kalbėjome apie 59 pakeitimą, tai buvo akcentuota. Biudžetinė parama nėra vienintelė priemonė, kuri, kurią komisija naudoja, kurdama e, valstybių ekonominę raidą, raidos priemonę. Dabar suteikiu žodį ponui Gorins, kad jis užbaigtų. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš manau, kad aš jau e, savo įžanginėje kalboje pasakiau viską, ką reikėjo. Ir aš dabar norėčiau tik pasiūlyti e, būdą, kaip e, užbaigti mūsų diskusijas. Aš pasiūlyčiau, kad visi pakeitimų autoriai susėstų prie stalo kartu ir mes aptartume, kas yra priimtina. Yra pakeitimų, kurie iš pirmo žvilgsnio atrodo perlenkiantis lasdą, bet e, vis tik manau, kad kartu susėdę mes galim rasti galutinį sprendimą ir e, e, galime tikėtis geresnio komisijos reagavimo į tuos pakeitimus, kurie leistų geriau įgyvendinti vystimosi komiteto rengiamą politiką ar remiamą politiką. Nes iš Europos komisijos pusės e, norėtume išgirsti aiškesnių argumentų. Atsižvelgsime viską, kas buvo pasakyta šioje diskusijoje. Ši diskusija praturtino mūsų poziciją klausimų, kuris yra labai svarbus. Merci. Euh, je vous rappelle, que... Ačiū. Aš norėčiau priminti, kad balsavimas dėl šio pranešimo vyks gegužės 25. O dabar periname prie balsavimo. Devintas darbo tvarkės punktas. Balsuosime dėl nuomonės projekto, kurį rengė ponė Izabel Levin. Ar turite balsavimo korteles? Bandomasis balsavimas įvyks. Siūlau, kad mes pabandytume balsuoti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 Mūsų laukia ilga programa, reikia iki vidurnakčio pabaigti. Ja, 22. 22 parlamentarai balsavo, viskas gerai, veikia sistema. Oui. Ah oui. Donc on peut voter. Ar galėsime balsuoti grupėmis? Aš nežinau, ką kitos frakcijos sako, bet mano pasiūlyme, e, man pateiktame balsavimo sąraše yra tik pliusai. Taigi aš ir norėjau, sako pirmininkė, balsuoti už viską iš karto, jokių kliučių. Balsuojame už, balsa, už daugelį pakeitimų iš karto, bet ne, ne visi sutinka. Taigi pirmas pakeitimas. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Antras pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Ketvirtas atkrenta. Penktas. Kas už? Kas prieš susilaikė priimta. Šeštas. Kas už? Kas prieš susilaikė priimta. Septintas. Kas už? Kas prieš susilaikė priimta. Balsuojame elektroniškai už visą dokumentą. Pradedam balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigiamas. Priimta vienbalsiai. Kažko nėra. Svensson, c'est là. Voilà. Donc maintenant on passe. Euh, o dabar pereiname prie pono Alf Svensson rengiamo nuomonės projekto. Pirmas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaikė. Priimta. Antras, kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Tikrinsim. Dėl antro pakeitimo balsuojame elektroniškai. Ar visi balsavo? Baigiame balsuoti. Atmestam. Trečias pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, primta. Ketvirtas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. Septintas, penktas, aš pažiūrėjau, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Žodinis pakeitimas. Judith Sargentinė autorė, kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Šeštas pakeitimas Priimtas septintas, ponė pirmininkė. Pirmasisgi buvo priimtas. Tada tas šeštasis iš vis atkrenta. Taip, pirmininkė sako, būtent taip. Aštuntas priimtas, šeš... pirmas buvo priimtas, šeštas atkrenta. Septintas, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. Toliau aštuntas. Aštuntas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Devintas. Devintas pakeitimas. Kas už? kas prieš, kas susilaiko. Beveik niekas nebalsuoja, sako pirmininkė. Tikriname. Devintas pakeitimas. Nes tiesiog nebalsavo parlamentarai. Balsuojame elektroniškai. Pradedame balsuoti dėl devinto pakeitimo. Ar jau visi balsavote? Baigiame balsuoti. Priimta. Dešimtas. Kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Vienuoliktas pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Dvyliktas. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. 13. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, priimta. 14. Kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. 15. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 16. Kas už, kas prieš susilaikė priimta. Dešimtas, atsiprašau, septynioliktas, kas už, kas prieš susilaikė priimta. Gal galime iš karto balsuoti iki 21 pakeitimo, už visus pakeitimus. sekretariatas e, atkreipė dėmesį tai, kad yra kompromisiniai pakeitimai. Jeigu kompromisiniai pakeitimai bus priimti, kiti atkris. Taigi 18. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko priimta? Kompromisinis pakeitimas toliau ateina. Kas už? Kas už kompromisą? Kas prieš kompromisinį pakeitimą? Kas susilaiko priimta? 21 atkrenta, 22, kas už, kas prieš. Kas susilaiko? Atmesta. 23. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 24. Balsavimas dalimis. Pirma dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta. Antra dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Priimta priimta. 25 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 26 pakeitimas kas už, kas prieš, kas susilaiko priimta. 27. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 28. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 29. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 30 dalimis. Pirma dalis. 30 pakeitimas. Dalimis. Pirma dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Antra dalis. Kas už? Taigi balsuojame dabar elektroniškai dėl visos nuomonės su pakeitimais. Pradedame balsuoti kortelėmis. Dar ne visi balsavo. Vieno žmogaus trūksta. Baigiame balsuoti. 22 balsavo, 22 už. Priimta. Nous allons maintenant voter le rapport de... Dabar balsuosime dėl pana Mitchell pranešimo. Dvyliktas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko atmesti. A kompromisas dalimis, pirma dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antra dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Tryliktas atkrito. Keturioliktas dalimis. Pirmoji dalis kas už, kas prieš susilaiko priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš susilaiko atmesta. D kompromisas kas už, kas prieš susilaiko priimta. 17 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 18 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 19 pakeitimas kas už, prieš, susilaiko atmesta. Dvidešimtas pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta. Dvidešimt pirmas pakeitimas. Žodinis pakeitimas. 21 pakeitimas žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 22 pakeitimas, dalimis, pirmoji dalis, kas už. Alors ça, je sais pas la bonne version, excusez-moi. qui a été rejeté et vous votez le 20. Le, le 20 D'accord. Alors, amendement 21 qui est. 21 pakeitimas kas už? Kas? Mes balsavome dėl žodinio pakeitimo ir pamiršau paprašyti balsuoti dėl 21 pakeitimo. Taigi pradedam iš naujo, kas už 21, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dabar 22 pakeitimas dalimis. Pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 23 um, neaišku. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 22 pakeitimo antrosios dalies. Prašom balsuoti. Balsuoti baigiame. Adopté, ah, oui. Excusez-moi, vraiment. Je ne suis pas les comprendre en face des yeux. Labai atsiprašau dėl to. Sako pirmininkė, 23 pakeitimas dalimis, pirmoji dalis kas už, kas prieš, susilaiko. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 23 pakeitimo pirmosios dalies. Voilà. Le vote est clos. Adapté. Alors, de... priimta antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. 24 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 25 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 26 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 27. kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 28. kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 29. kas už, kas prieš, susilaiko priimta. A kompromisas buvo priimtas, taigi 31 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 32 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 33 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, Atmesta. 34 pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaiko. Atmesta. 35 pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaiko priimta. 36 pakeitimas kas už, kas prieš. Susilaiko priimta. 37 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. 38 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 40 pakeitimas dalimis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. C. Kompromisas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. B kompromisas. Kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. 44 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, atmesta. Norite pasitikrinti? Gerai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 Alors, il y a une petite complication, mais on va s'en sortir. Amendement 7. Septintas pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta. Aštuntas pakeitimas. Kas už, kas prieš. Susilaiko. Priimta. Toliau žodinis pakeitimas ir dėl pirmosios dalies, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, Mikro. There is a bit of confusion. We were led to believe there was Čia yra samišis kažkoks kilęs, lyg tai mm, painiava, mums buvo sakyta, kad bus vienas balsavimas, dabar yra du balsavimai. Man lyg tai buvo sakyta, kad bus vienu tik tai balsavimu tvirtinamas žodinis pakeitimas, dabar jau yra du. Taip. Antroji devinto pakeitimo dalis kas už, kas prieš. Susilaiko. Atmesta. Dešimtas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Vienuoliktas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. En un seul. On vote euh, les restes considérant. Ar galime balsuoti dėl kitų nurodomųjų dalių kartu? dėl viso to, kas lieka. Bon, d'accord. D'accord. On vote, on vote les citations jusqu'au 6 en bloc. Balsuojame iki šeštos kartu, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Šešta atkrenta. Ir dabar balsuojame dėl viso pranešimo atitinkamai pakeisto elektroniškai, prašom. Voilà, le vote est ouvert. Le vote est clos. Adapté. Balsuoti baigiame ir vieningai patvirtinta. Nuostabu. Um, no, but... ordre. Il n'y a pas de questions divers. Et je vous annonce. Kitų klausimų nėra ir noriu paskelbti, kad kitas mūsų komiteto posėdis įvyks e, gegužės 20, gegužė 24 dieną po pietų ir gegužės 25 dieną ryte ir po pietų. Dabar šioje salėje toliau vyks koordinatorių posėdis. Aš prašau tų, kurie ne, nesate koordinatoriai, iš salės išeiti. Oui, je les invite à quitter la salle. Ça va.